labai presidenza del comune. Ok, quindi cominciamo. Bene, colleghi, iniziamo il turno di voto. Gerbėjai kolegos, norėčiau pradėti balsavimą. Bet prieš paskelbdama balsavimo pradžią norėčiau teikti žodį poniai Cimer. Madame, madame la Présidente ponė pirmininkė, socialistų ir demokratų frakcijos vardu aš norėčiau išreikšti mūsų susirūpinimą dėl uh, sprendimo, kurį vakar priėmė Vengrijos uh, parlamentas. Ir pabrėžti, jog patvirtintos konstitucijos pataisos prieštarauja Europos, Europos e, teisės įstatymams. Europos komisija ir taryba. Da, uh, turėtų sureaguoti į Vengrijos piliečių susirūpinimą. Lybė komitetas, atsakingasis už tokius klausimus, turėtų išnagrinėti, e, ar patais, patvirtintas pataisos neprieštarauja e, e, pačiai Vengrijos konstitucijai. Venecijos komisija taip pat turėtų išnagrinėti visas šias pataisas. Ir Europos parlamentas ir Europos komisija to jau reikalavo. Dėkuoju. Uh, non era un point of order. Honore... Dėkuoju poniai Gijom. Jūs pasisakėte ne dėl posėdžio vedimo tvarkos. Norėčiau tiesiai atkreipti sudėmesį. Dabar ponė Cimer. Pone pirmininkė, noriu atkreipti dėmesį į mūsų vakarykščio posėdžio pradžią. Savo frakcijos vardu norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad e, kalbant apie pirmininko pareiškimą e, dėl keturių parlamento narių atvejo Maroke, manome, kad jis yra nepakankamas. Tai, ką pasakė pirmininkas, yra nepakankama ir iš tikrųjų pats pirmininkas turėtų išprotestuoti tuos veiksmus. E, pačiame Maroke vykstančius prieš Maroko vyriausybę ir turėtų būti vis dėlto leidžiama į Sahelio regioną vykti tai delegacijai parlamento narių netrikdomai. E Dėkuoju. Pane Cimer, mes visi dėl susiturime ir pranešime apie tai pirmininkui. Panas Braskin, gerbėjai kolegos, ponė pirmininkė. Prieš e, kelias minutės mes girdėjome pareiškimą apie tai, kas įvyko Vengrijoje. Labai aiškiai buvo pasakyta, jog e, Vengrijos parlamentui patvirtinus ketvirtąją konstitucijos pataisą buvo pažeistos pagrindinės Europos ver, vertybės. Pone e, pirmininkė, aš norėčiau paprašyti jūsų į rytojaus e, Europos parlamento e, plenarnio posėdžio darbo tvarkę įtraukti šį klausimą, kad galėtume jį aptarti kartu su komisijos e, ir tarybai pirmininkaujančios Airijos atstovais. Kodėl aš keliu šį klausimą? Septintame sutarties straipsnė yra labai aiškiai pasakyta. Jei iškyla kokia nors problema, aktuali problema valstybė narėje, mes galime įtraukti šį klausimą į savo plenario posėdžio darbo atvarkę. Vicepirmininkė, jūs galite kreiptis į savo kolegas komisijoje ir paprašyti, kad būtų pritaikyta 7 straipsnio pirmojo dalyje numatyta procedūra Vengrijai. Ir mūsų parlamentas, posėdžiaujantis dabar šią savaitę Strasbūre, negali leisti savo nepriimti sprendimo dėl to, kas įvyko Vengrijoje. Ir mes neprivalome laukti tol, kol veiksmų imsis komisija ir taryba. Tai, kas šiuo metu vyksta, yra tai, kad ponas Orbanas šiuo metu juokiasi iš mūsų, elgdamasis taip, kaip jis elgesi. Ir aš paprašysiu savo gero bičiulio pono Dolio, kuris jau beje yra padaręs kelis e, pareiškimus. E, e, prieš savaitę jisai kalbėjo, prieš mėnesį kalbėjo apie poną Berliuskonį, kad EPP frakcija pagaliau nustotų remti pono Orbano vadovaujamus veiksmus, kurie prieštarauja Europos pagrindiniams vertybėms ir principams. Pane vicepirinkė, aš prašysiu jūsų įtraukti šį klausimą į rytojus posėdžių darbo atvarkę. Pirmininkė, gerbėjai kolegos, viską supratome. Ponas Sar, gerbėjai ponios, ponai ir ponios, išklausiau socialistų ir liberalų pareiškimus dėl padėties Vengrijoje. būtina rimtai reaguoti į tokius pareiškimus, kadangi apsitai mes turime rimtai reaguoti į vienų kitų nuomonės Europo, Europoje. Mūsų kolega iš liberalų e, partijos turėtų taip pat pripažinti, jog pagrindinės vertybės ir teisės yra pažeidžiamos ir tose šalise, kuriuose vad, šiuo metu valdžioje yra liberalų vadovaujamos vyriausybės. Žinome apie dvigubų standartų taikymą, nekart apie tai kalbėjome šiuose rūmose. Ponas Ferhofštatas tylėjo tuo met, kai Rumunijos socialistų vadovaujama vyriausybė sutrūkdė tam, kad būtų paskeltas Konstitucinio teismo e, sprendimas. Yra nemažai e, pavyzdžių to, kai uh, kairiai nusiteikę šio parlamento nariai taiko dvigubus standartus, o tai aiškiai parodo, jog pati Vengrija turėtų spręsti dėl ketvirtos konstitucinės pataisos, kadangi sutarties ketvirtame straipsnėje yra aiškiai parašyta, jog valstybės narės konstitucija priklauso valstybei nariai ir niekas neturi teisės kištis į šios konstitucijos e, straipsnius. Gerbėmiai kolegos, tai nereiškia, kad nereikia taikyti bendrų e, konstitucinių, e, e, konstitucinių principų. Vengrijos vyriausybė jau kreipėsi ir įvairias komisijas. Ir kai vyko dėrybos, jūs niekuomet nekalbėjote apie tai, kodėl, ar šios pataisos gali prieštrauti konstitucijai ar ne. I, yes. Yes, štai taip, štai taip jūs reaguojate į mano pastabas. Ponas Ferhofštatas e, dabar šaukia, kad ši pataisa pažeidžia viską, visus principus, bet nepamirškime, jog mes ir šiuo klausimu turime paisyti žmogaus teisės ir viršinybės principą. Vengrija ir įstojo į Europos valstybių klubą. Ir aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad Vengrija laikosi pagrindinių žmogaus teisų ir teisės viršinybės principų. Ir nėra jokio reikalo dabar taikyti dvigubus standartus ir nešališkai vertinti kokios nors valstybės narės veiksmus. Tokiu būdu ES tikrai varysite į kampą ir tik tai suskaldysite valstybės narės. Dėkoju. Ačiū. Darbo atvarkėje nėra įtraukta diskusija apie Vengriją. Taigi pabaigai ponas Tavarės. Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip pranešėjas dėl situacijos pagrindinių teisų, teisės viršinybės ir demokratijos srityje Vengrijoje, visiems kolegoms noriu pasakyti, kad ponas Hofštatas minėjo 7 straipsnį, ponas Aris 4 straipsnį. Aš noriu paminėti antrą straipsnį, tai yra vienas svarbiausių straipsnių, kur parašyta, kad e, sąjunga pagrįsta demokratija, teisės viršinybė ir pagrindinėmis teisėmis. Ir visos valstybės narės nebūt, e, turi gerbti šias teisės ir institucijos turi tas pagrindinės teisės saugoti. Šis konstitucinis pakeitimas iš tikrųjų susijęs su pagrindinėmis teisėmis. E, teismų nepriklausomybė ir konstitucinio teismo e, teisė, teisėmis ir žodžio laisvę. Rengiant pranešimą apie Vengriją, mes jau pateikėm, parengėme keturis darbų, darbo dokumentus dėl teis, Tai teismų nepriklausomumo. Ir mūsų pranešime, kuris rengiamas, taip pat skirsime daug dėmesio ketvirtajam pakeitimui ir, ver, ir vertinsime jį. Tuo tarpu mes prašome, kad komisija dėtų pastangas e, rengdama dialogą su Vengrija dėl pagrindinių teisų, neaptariant šių dokumentų nebūtų galima skirti dėmesio jokiam kitam dokumentui daugiau. Labai ačiū. Allora, prendo. Labai ačiū. Aš matau, kad prašoma pat keisti darbo tvarkę. Ir šį prašymą reikės perduoti pirmininkui Šulcui, kuris priims sprendimą. O dabar balsavimas. Pone Koreira. E, Taigi, pirmiausia, balsuosime dėl Korėjo Kampos pranešimo. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti.